paskatinti e, mokslinės darbuotojas moteris. Taip pat norėčiau pasveikinti Šrilankos ir Mienmaro parlamentų delegacijas. Jos atvyko pas mus studijuoti mūsų kontrolės procedūras, ypač biudžeto kontrolės procedūrą. Siamo onorati della vostra presenza. E mus tikrai labai pagerbė jūsų apsilankimas, linkime jums gero darbo. Dabar protokolai. Balandžio 6 dienos protokolai.